būtų skiriami nariai į parlamentinės delegacijas. Tų narių sąrašai bus pridėti prie šio posėdžio protokolo. Prašau, į, prašau tai pažymėti. Bet to informuoju, kad kolega Tadeusz Šimanski, Jaček Olgerkurski, Jaček Vlasovič bei Zbigniew Ciobro prisijungė prie FD frakcijos nuo 2011 metų gruodžio 29 dienos. Taip pat informuoju apie tai pagal